Dabar galime pereiti prie tarybos ir komisijos pareiškimo dėl ES ir Šveicarijos santykių. Aš norėčiau parlamento nariams pasakyti, kad nėra numatyta spontaniškų pasisakymų procedūra šio klausimu ir nebus primtos mėlynosios kortelės. Dabar suteiksiu žodį ponui Kurkului tarybos vardu. Pone pirmininkė, gerbiami nariai. Šveicarijoje vasario 9-ąją įvykusio referendumo e, rezultatas dėl iniciatyvos siekiant pasipriešinti e, masiniai imigracijai sukūrė keistą situaciją. Per pastaruosius 30 metų e, šveicarai pritarė sprendimams užtikrinantiems laisvą asmenų judėjimą su ES. Ir šio paskutinio referendumo rezultatai e, nepalankus laisvam judėjimui. Šią progą Šveicarijos, žmo, Šveicarijos žmonės labai nedidelę balsų persvarą nusprendė pakeisti šalies konstituciją ir už trejų metų nuo referendumo datos įvesti kvotas apsigi, leidimams apsigyventi ir dirbti Šveicarijoje už, teikiam, dė, išduodamiems užsieniečiams, taip pat ir ES piliečiams. Ir e, savarankiškai dirbantis asmenys, kiti darbuotojai ir jų šeimų nariai e, pajus šios priemonės pasiekmes. Naujasis Šveicarijos konstitucijos straipsnis draudžia sudaryti naujas sutartis ir pareigoja šalies vyriausybę persidėrėti dėl tarptautinių sutarčių, kurios galėtų e, prieštarauti šioms naujoms konstitucijos nuostatoms. Šios naujosios nuostatos aiškiai prieštarauja ES Šveicarijos 2002 metų susitarimui dėl laisvos menų judėjimo, Siekdama užtikrinti naujojo konstitucijos straipsnio įgyvendinimą, Šveicarija prašys galimybės iš naujo susidėrėti dėl šios sutarties, kad galėtų įvesti kvotas. Mums, Europos Sąjungai, laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš keturių ramščių, kuriais remiasi vidaus rinka. Šios keturios laisvės yra nedalomos. Šveicarija per pastaruosius 20 metų siekė dalyvauti e, e, veikti įvairiose ES vidaus rinkos sritise ir išreiškė e, sieki vesti darybas dėl kitų sričių. Atsižvelgiant į šias perspektyvas, Šveicarija negali tikėtis, kad ES tiesiog taip susitaikys su sprendimu apriboti laisvą asmenų judėjimą. Yra ir kitų papildomų komplikacijų. Sutartis dėl laisvo asmenų judėjimo uh, per e, svarbes nuostatas yra susijusi su kitomis, su Šveicarija sudarytomis e, sutartimis apimančiomis oro, sausumos, transporto sutartis, taip pat žemės ūkio sektorių. Jei sutartis dėl laisvo asmenų judėjimo būtų mm, anuliuota, tai e, nustotų galioti visas e, pasiūlymų paketas. Taip pat Šis sutartis susijusi su sutartimi su Šveicarija dėl Šengeno aki ir Dublino sutarties, e, kurios taip pat kuriuoms taip pat atsilieps apribojimas e, laisvam asmenų judėjimui. Be to, protokolas numatantis e, laisvą asmenų judėjimą ir su Kroatija dar nepasirašytas. Ir sunku įsivaizduoti, kaip Šveicarija e, jį galėtų pasirašyti atsižvelgiant į referendumo rezultatus. Kodėl e, dar neslaukėme jokių oficialių pranešimų apie tai iš Šveicarijos vyriausybės ir veikiausiai ir nesulauksime. ES negali susitaikyti su savo narių diskriminacija ir darys viską, kad tokia situacija pasikeistų. ES Šveicarijos dalyvavimą ES Erasmus Plus ir Horizontas 2020 programuose sieja su Kroatijos dalyvavimu e, sutartyje dėl laisvo asmenų judėjimo. Įvykusio referendumo kontekste ir e, dar laukiant oficialaus Šveicarijos pranešimo apie minėto protokolo pasirašymą, taryba e, atidėjo numatytą dėrybų raundą su Šveicarija. Kaip jūs žinote, nu, nuo 2008 Šveicarija siekė, Europos Sąjunga siekė perkelti santykius su Šveicarija į naują lygmenį. E, galioja beveik 130 įvairių su Šveicarija pasirašytų sutarčių įvairiose sektoriuose e, ir e, egzistuoja visa institucinė tos, tas sutartis remianti sistema. Parlamentas palaikė tokiu e, požiūrį 2012 gegužės mėnesio rezoliucijoje. Jūs raginote siekti paža, pažangos, sprendžiant ir neišspręstus institucinius klausimus. Po kelis metus trūkusių e, apžvalginių dėrybų 2013, me, 2013 metais komisija pa, pateikė pasiūlymą e, tarybai dėl e, prašymo suteikti galiojimus dėrėti su Šveicarija dėl techninių aspektų. Taryba dabar e, svarsto, kaip toliau nagrinėti šių įgaliojimų klausimą referendumo rezultatų kontekste. Taryba toliau atidžiai stebės Šveicarijos veiksmus referendumo rezultatų kontekste. Šveicarija pranešė, kad ji paveiks, pateiks įgyvendinimo veiksmų planą iki šių metų birželio ir atitinkamų teisės aktų pasiūlymus iki šių metų pabaigos. Mes e, palauksime, kaip, kokius žingsnius Šveicarija imsis įgyvendinama referendumo rezultatus ir apmastysime galimus savo žingsnius. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau apibendrindamas pasakyti štai, kad turime gerbti Šveicarijos žmonių primtą sprendimą Mūsų santykiai su Šveicarija išgyvena e, bandymą po vasaro 9 referendumo. Džiaugiamės tuo, kad Šveicarija patvirtino po šio referendumo, jog ji e, ruošiasi gerbti prisimtus įsipareigojimus pagal sutartį su ES. Ir ES labai vertina ilgalaikius santykius su Šveicarija ir yra pasirengusi spręsti tuo tarpu iškilusius sunkumus. Tai užtruks, bet turime laikyti savo principų ir negalime e, niekaip suteikti galimybės pakengti ES integracijai. ES darbuotojus būtina ginti. Tai yra viena iš pagrindinių ES vertybių. Ačiū. Labai ačiū ponui Kurkului. Dabar suteiksiu žodį ponui Andor Europos komisijos vardu. Prašom. Gerbiami parlamento narė, aš taip pat norėčiau pasisakyti dėl Šveicarijoje vykusio referendumo, vykusio vasario 9 dieną. Kaip žinote, tarp ES ir Šveicarijos yra susitarimas, kuriuo yra suteikiama teisė ES piliečių šeimos nariams vykti į Šveicariją, gyventi ten ir užsimti ekonominę veiklą, kaip e, savarankiškai dirbantiems asmenims arba įdarbintiems asmenims. Taip pat gali daryti ir e, Šveicarijos piliečiai. Maždaug 450 tūkstančių Šveicarijos piliečių pasinaudojo teisę gyventi ir dirbti Europos Sąjungoje. Ir maždaug 1,2 milijono Europos Sąjungos piliečių e, gyvena Šveicarijoje ir maždaug 250 tūkstančių ES piliečių keliauja į Šveicariją kiekvieną dieną. Šveicarija palaiko labai glaudžius ryšius su savo kaiminėmis tiek infrastruktūros prasme, tiek kultūros prasme. ES ir Šveicarija sieja daugybė dvišalių susitarimų ir dėl to Šveicarija turi išskirtinę prieigą prie mūsų vidaus rinkos ir taip pat yra skatinami mainai, komerciniai, prekybiniai mainai su ES. Visa tai yra daroma remiantis dvi, abipusių pasitikėjimų. Tačiau vasario 9 dienos referendumas iš tiesų privertė suabejoti laisvė, asmenų laisvo judėjimo teisę. Todėl reikia labai didžiai pagalvoti, kaip tai galės atsispindėti realybėje. Šveicarija turi tris metus įgyvendinti referendumo rezultatus, taigi kažkokių realių rezultatų nedelsiant turbūt nepajausime, bet noriu labai aiškiai pasakyti, kad abi šalis turi ir toliau pilnai laikytis visų savo įsipareigojimų pagal galiojančius susitarimus. Paktas sunt servanda, kaip sakoma. Susitarimas yra susitarimas. Ir išskirtinės pasirinktinis tik tai kai kurių susitarimų įgyvendinimas nėra priimtinas. Dabar mes svarstome Tai yra Šveicarija svarsto kai, kai kurios pasiūlymus, mes dar tų pasiūlymų nematėme. Tačiau veik, laisvė veikti yra labai nedidelė. O reikėtų nepamiršti, kad piliečių laisvo judėjimo teisė yra pagrindas ES ir Šveicarijos dvišalių santykių. Iš tiesų sunku įsivaizduoti, kaip imigracijos kvotos galės būti suderintos su uh, susitarimu dėl pilno laisvo asmenų judėjimo tarp Šveicarijos ir ES. Kvotos prieštarauja laisvo judėjimo principui, o laisvo judėjimo principas nėra vien tik tai vidaus rinkos dalis, kurio būtų galima atsijėti nuo kitų laisvių. Šis principas yra, kaip minėjau, mūsų apskritai visų santykių su Šveicarija pagrindas. Negalima jų atskirti. Taigi, Šveicarijos konstitucijos e, pataisos mums atsilieps labai realiai. Šveicarijos federalinė taryba mus informavo, kad ji vis dar vertina, ar ji gali pasirašyti protokolą, kuris jau buvo aptartas ir pagal kurį būtų išplėstas laisvo asmenų judėjimo susitarimas ir būtų taikomas Kroatijai. Toks išplėtimas buvo planuotas, mes jiems tą ir pasakėme ir pasakėme taip pat, kad mes negalime sutikti su tuo, kad mūsų e, valstybės narės būtų traktuojamos skirtingai. Balandžio pabaigoje yra planuojamas e, galutinis protokolo nagrinėjimas iš Šveicarijos pusės. Mums reikėtų sužinoti, kaip jie ketina pasielgti, kaip galima greičiau. Kad išvengtume diskriminacijos, e, taryba svarsto apie Šveicarijos e, galimybę dalyvauti Horizonto 2020 Erasmus Plus programoje. O dabar Šveicarija e, teigia, kad ji oficialiai jau baigė svarstyti protokolą. Jeigu nebus tarptautinio susitarimo nustatančio sąlygų, pagal kurias Šveicarija kaip asocijuota narė galėtų dalyvauti Horizontas 2020 programoje, Šveicarija tuomet negalės dalyvauti toje programoje kaip asocijuota narė. Šveicarijos mokslininkai negalės, galės dalyvauti tos programos projektuose tik tai, jeigu gaus lėšas iš savo vyriausybės. Europa turi gerbti tai, ką pasirinko Šveicarijos piliečiai. Užtenka Europos diktatūros. Te gyvoja laisvė, laisvė žmonėms. Baikite diktatūrą. Gerbiamas kolega Borgezi, aš liepiu Jums išeiti iš salės. Gerbiamas kolega e, Borgesi, prašau išeiti iš plenarinių posėdžių salės. Pone pirmininkė, nutėlė. Gerbiamas kolega Borgesi, prašom išeiti iš salės. herr kommissar andor fahren sie bitte fort. E, komisare andor tęskite. pone pirmininke aš kaip tik kalbėjau apie erasmus programą kuri skirta švietimui kaip žinote. šveicarija dabar praleido progą gauti finansavimą pagal 2014 metų biudžetą. Tai reiškia, kad 2014 metais Šveicarija nedalyvaus Erasmus Plus programoje vienodomis teisėmis kaip valstybės narės, kaip kad buvo iš pradžių planuojama. Ir jos dalyvavimas bus apribuotas tik tai bendradarbiavimu su kaip, kaip gali elgtis ir bet kuri kita trečioji šalis. Aš noriu pasakyti, kad dėrybų išaldimas nėra bausmė ar sankcija už tai, kokią nuomonę išreiškia Šveicarijos piliečiai, bet tai yra logiška pasiekmė Šveicarijos pasirinkimo ir ta pasiekmė buvo labai aiškiai žinoma dar anksčiau. Žinoma, niekas tikrai nenori e, sužlugdyti dialogo ir mes toliau bendrausime konstruktyviai ir labai tikimės, kad pavyks netrukus rasti sprendimą. Tačiau turime atsižvelgti į pasikeitusias aplinkybės ir tai, kad nebuvo baigti svarstymai dėl Kroatijos protokolo. Ir toliau tęsti e, santykius tokius, kaip buvo iki šiol, tiesiog neįmanoma. Ir e, niekas iš mūsų pusės tikrai nenori, e, kad, ne, kad nebebūtų taikoma laisvo asmenų judėjimo susitarimas. Ir, nes sustarimas dėl šių teisų buvo sudarytas dar 1999 metais. Todėl aš labai tikiuosi, kad Šveicarijos valdžia imsis rimtų pastangų ištaisyti situaciją ir kad mūsų santykiai su Šveicarija galės būti tokie pat glaudus, kaip kad buvo iki balan... E, vasario 9 dienos. Dėkui. Ja, Labai ačiū komisarui Andor. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Visų pirma, pane Maginės APP vardu, prašom. Pirmininkė, mes parlamentas nebejoja Šveicarijos žmonių sprendimų bei suverenios valstybės e, teisę spręsti e, tokius klausimus. Tačiau šiandien rytą analizuojame jų priimto sprendimo pasakmes. Balsavimas, sprendimas balsavime buvo nulemtas nedėlė balsų persvara. 50,3 e, procento Šveicarijos piliečių nusprendė apriboti ES E, piliečių galimybę e, vykti į Šveicariją. Taigi tokie yra referendumo rezultatai. Kaip ir minėta, mūsų santykių su Šveicarija pradžia yra 80-ame e, dešimtmetyje pasirašyta prekybos sutartis, paskui 10-ame dešimtmetyje ir 2004-aisiais pasirašytos sutartis bei kiti susitarimai. Norėčiau pabrėžti, kad teisė apima ir atsakomybę. Ir aš tikiuosi, kad šveicarai pasirašydami tą sutartį suvokė, ko jie tikisi iš mūsų ir lygiai taip pat, ko mes tikimės iš savo partnerių ir draugų Šveicarijoje. Galima šio balsavimo uh, e, pasiekmes interpretuoti kaip jų norą uh, nutraukti sutartį su ES, tačiau taip tikrai nėra, nes šveicarai balsavo tik dėl vieno ilgalaikių e, santykių su ES aspekto. Apriboti ES piliečių galimybės patekti į Šveicariją. Tačiau žmonių, asmenų judėjimo laisvė yra pamatinė mūsų susitarimo su Šveicarija dalis ir tai yra ES viena pamatinių vertybių. Europos komisija ir daugelis Europos komisijos narių yra pareiškę, kad neįmanoma priboti laisvo asmenų judėjimo tuo pat metu e, tikintis pasinaudoti laisvo kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimo teikiamais privalumais. Šveicarija deklaruoja, kad mūsų santykiai nepasikeis dėl referendumo rezultato. Šveicarija taip pat pripažįsta, kad Šveicarijoje dabar įsiviravo e, ne, nežinios atmosfera. Ir verslas, verslo įmonės įsikūrė Šveicarijoje, svarsto, ar nereikėtų joms išsikelti. E, Šveicarija galės nuspręsti, kam selektyviai suteikti galimybę patekti į Šveicariją, taip pat kalbama apie kvotas, tačiau tai neįmanoma. Kvotos yra visiška priešingybė to, dėl ko susitarėme su partneriais Šveicarijoje. Šio referendumo rezultatus reikės įgyvendinti per trejus metus bet jau dabar šalies vyriausybė sureagavo į e, rezultos rezultatus, atsisakydama pasirašyti protokolą su ES, kuriuo būtų užtikrinta galimybė Kroatijos piliečiams patekti į Šveicariją. Ir tai reiškia, kad mes atitinkamai turėtume pareikšti, kad nutrauksime dėrybas su Šveicarija dėl Erasmus ir kitų programų. Aš manau, kad mūsų draugai iš Kroatijos tikisi iš mūsų tokio elgesio. Ne, nemanau, kad mes norime nutraukti tuos stiprius ryšius, tačiau reikia pamastyti apie pasiekmes. Dėl sutarčių galima susidaryti iš naujo, tačiau jų negalima iš esmės pakeisti ir negalime prie dėrybų stalo ateiti su jau iš anksto nekeičiama pozicija ir tikėtis, kad partneriai jai pritars. Šveicarai išsakė savo nuomonę, dabar ES eilė pasisakyti. Mes giname laisvas menų judėjimo principą kaip vieną pamatinių mūsų principų ir iš, iš partnerių Šveicarijoje tikimės aiškumo. Ačiū. Dank, Labai ačiū, kolegė Maginis. Dabar kolega Svobat. Svoboda, e, dvi su pusė minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes be abejo turime priimti domėn šveicarų sprendimą, turime e, su juo susitaikyti. Bet, na nežinau, ar tikrai reikėtų tuo džiaugtis, kaip kad čia džiaugiasi vienas mūsų kolega, ar tikrai reikia džiaugtis dėl to, kad ES piliečiai neteks darbo vietų. Mums tai negali būti nesvarbu. Aš taip pat norėčiau pacituoti vieną e, e, Šveicarijos e, laikraštyje, Ciuricho laikraštyje išsakytą nuomonę, kad buvo primtas sprendimas ne vien tik tais migracijos, bet buvo uh, kvestionuoti santykiai tarp Šveicarijos ir ES. Aš skirtingai negu kad pane Maginės, manau, kad tai yra esminis sprendimas. Pagalvokime, koks buvo sprendimas primtas dėl minaretų, dėl musulmonų teisių. Aš manau, kad Šveicarija pati turėtų pasvarstyti, uh, ar ji norėtų išlaikyti glaudžius santykius ES ar ne. Ir aš manau, kad tai yra esminis klausimas. Mes e, Šveicariją irgi kuo puikiausiai pažįstame. Žinome, kad laisvas asmenų judėjimas yra esminis sustarimo tarp ES ir Šveicarijos elementas. Tai nėra kažkoks tai papildomas nereikšmingas elementas, kurį galima imti ir išbraukti. Ir be abejo, nuo, nuo to nukentės ir Šveicarija. Daug šveicarų ir šveicarių gyvena ir dirba ES. Mes niekada nepritarsime tam, kad būtų keičiamas esminis sustarimo tarp ES ir Šveicarijos elementas arba kad jo būtų atsisakoma. Uh, Kaip žinia, e, Šveicarijos profsąjungos e, dabar e, siekia minimalaus atlyginimo įtvirtinimo. Mes apie tai diskutuojame ir Europos Sąjungoje. Taip pat mes dabar daug diskutuojame ir apie darbuotojo komandiravimo direktyvą. Mes diskutuojame ir apie tai, kaip kovoti su, soci, su socialiniu dempingu, su atlyginimu dempingu. Turime pripažinti tas problemas, bet vis dėlto negalime susteikyti su Šveicarijos sprendimu. Ir baigdamas pasakysiu štai ką. Šveicarija parodė, kad ji tiesiog nori mūsų pinigų, net pinigų iš tų mūsų piliečių, kurie sukčiauja, vengia mokesčių, bet nenori priimti mūsų darbuotojų. Ir mes kaip ES tam niekada neturėtumėm pritarti. Ačiū kolegai Svobodai, toliau kolega Geleger. Dvi minutės, prašom. Dėkoju. Kaip pirmininkas Europos parlamento delegacijos į Šveicariją ir taip pat savo frakcijos Aldės vardu noriu pasakyti, kad mane labai nuvylė neseniai įvykęs referendumas. Bet be abejo mes turime susitaikyti su jo rezultatu, nes tai buvo demokratiniu būdu išreikšta piliečių la, te, nuomonė. Žinoma, situacija labai sudėtinga ir labai daug jautrių klausimų ji apima. Kolega, kuris ką tik e, iškėlė Šveicarijos vėliavą šioje posėdžių salėje, tikrai nepadėjo. ES ir Šveicarijos ekonomika glaudžiai susijusi. Daugiau nei 60 procentų eksporto iš Šveicarijos yra vykdoma į ES. Ir taip pat Šveicarija su Vokietija palaiko labai glaudžius santykius. Kredits vis neseniai atliko tyrimą, tai yra bankas, kuris teigia, kad 80 tūkstančių darbo vietų ateityje nepavyks sukurti Šveicarijoje ir gali būti, kad 0,3 procentais sumažės darbo vietų Šveicarijoje per ateinančius metus. Taip pat pasikeis ir teisinė situacija, todėl ES turi labai aiškiai įvardyti, kokios mums yra neperžengtinos ribos, nes tokios ribos iš tiesų yra. Laisvo judėjimo teisė yra laisvė suteikiama ES sutartimis visiems piliečiams ir jos riboti negalima. Dalyvavimas programoje Horizontas 2020 yra leidžiamas visoms narėms ir e, valstybės dalyvaujančios šioje programoje e, nori naudotis laisvę, judėti tarpusavyje. Todėl dabar yra aišku, kad reikia susitarimo tarp Šveicarijos ir ES, e, kuriuo būtų išsprendžiamos dabar kylančios problemos. Tai turėtų būti daroma išsamei Ir geriau negu kad buvo padaryta 2010 metais. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, noriu paraginti valstybės narės priimti ES dėrybinį mandatą su Šveicarija. Konbendit. Ačiū toliau dvi minutės, kolegai Kon Bendit, prašom. Mėly kolegos, laba diena. Viskas yra paprasta. Šveicarai turi visas laisvės, balsuoti kaip nori ir jie taip pat e, yra laisvi prisimti atsakomybę už savo balsavimo rezultatus. Taigi man viskas yra paprasta ir aišku. Visos dėrybos su Šveicarija e, sustabdomos ir laikomos negaliojančiomis Tai yra, grįžtame į situaciją prieš sutarčių pasirašymą su Šveicarija. Šveicarija turi ieškoti sprendimų, o ne ES. Šveicarijos visuomenė turi rasti sprendimą. Bet fantastiška yra tai, kad praėjus vienai savaitėje po šio balsavimo e, nuomonės apklausos atskleidžia, kad 60 procentų šveicarų būtų nebalsavę, jeigu jie būtų suvokę pasiekmes savo balsavimą. Mes neprivalome auklėti šveicarų, mes e, turime pripažinti jų balsavimo rezultatus, pa, pas, priminti jiems, kad jie yra nepriklausomi, savarankiški ir kad jie, kai rasite sprendimą, grįžkite susitikti su mumis. Su Europa. Jūs pamatysite, kad šveicarai grįž, nes jiems reikia mūsų, nes 60 procentų šveicaro eksporto vyksta į Europos Sąjungą, nes šveicarų turtas gerobė priklauso nuo Europos Sąjungos. Ir reikia ieškoti sprendimų, ir jūs esate kvailiai, kalbu aš apie šveicarus, nes nesupratote ES vertės. Sakau, paprastai ES neprivalo daryti nei vieno žingsnio. ES buvo pasirašiusi sutartis su Šveicarija ir dabar Šveicarija turi ieškoti sprendimų, o ne ES. Šveicarai turi pasitikslinti savo laikrodžius ir pažiūrėti, ar jie žengia koja kojant su laiku. Herr Kollege Konbendit, ich rufe Sie wegen. Me, uh, mielas kolega Konbendit, jūs paminėjote e, nevartotinus žodžius, kaip idiotas arba kretinas arba kvailys, tai yra neprimtina. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegijai Ford. Prašom, pusantros minutės jums. Judėjimo laisvė yra labai svarbi ES politikos dalis ir aš didžiuojasi gyvendama toje ES vietoje, į kurią nori atvykti ir gyventi daug žmonių. Bet taip pat turime pripažinti, kad imigracija daro spaudimą viešosioms paslaugoms ir reikėtų išklausyti vietos bendruomenių nuogastavimų. Kroatija iš tiesų yra naudinga mūsų ekonomikai ir mums visiems yra naudingas žinių pasidalinimas reikia atidžiai išklausyti abi ginčio dalis. Šveicarija nepriklauso Europos Sąjungai, tad jų piliečiai turi teisę rinkti, pasirinkti, kontroliuoti, e, kas kerta jų valstybės sieną. Bet mes savo reakciją turime labai apgalvoti. Šveicarija nėra ES narė, tačiau ji bendradarbiauja su mumis mokslo srityje, pavyzdžiui, arba finansuojant mokslo tyrimus. Jų universitetai, verslo įmonės dalyvauja bendrose mokslo tyrimų programuose Jie bando kartu su ES ieškoti sprendimų problemoms, kurios iškyla mūsų piliečiams ir mums visiems yra naudinga dalintis turimomis žiniomis, inovacijomis ir dirbti kartu. Ir bet kokia Bet kokios pastangos taikyti sankcijas Šveicarijai, apribojant jų galimybę dalyvauti mokslo tyrimų programuose, gali būti labai žalinga mums patiems. Europa keičiasi. Kai kurios valstybės narės nori glaudesnės integracijos, kitos ne. Jeigu norime, kad visi išliktų bendrojoje rinkoje, turėsime leisti kai kurioms valstybėms narėms kai kur nedalyvauti. Ir reakcija į referendumą Šveicarijoje turėtų būti stebima labai atidžiai ir būtų tikrai neprotinga sureaguoti pernelyg aštriai. Labai ačiū, kolega Ford. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Trenta Filidas. Vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė. Buvo primtas sprendimas, kuris labai nedaug skiriasi nuo kitų šalių primtų e, sprendimų, kai yra norma apriboti migraciją. Tokie sprendimai yra priimami darbuotojų iš užsienio sąskaita. Bet e, ir, e, taip pat reikia nepamiršti ir to, kad koncerno viduje darbuotojai yra siunčiami iš vienos šalies į kitą. Taip pat aš manau, kad Šveicarija tiesiog prioritetu dabar tampa laisvas kapitalo judėjimas, bet laisvas darbuotojų judėjimas nebėra prioritetas. Tai yra rasizmas, ksenofobija. Mes turėtumėm kovoti su tokiu Šveicarijos godumu, Tai nėra tinkamas sprendimas. Mes e, turime e, pakeisti savo e, požiūrį. Dėkoju. Toliau kolegė Bitsota, prašom. Ačiū pirmininkė. 2014 m. vasario 9 d. Šveicarijos referendumo metu buvo primtas sprendimas dėl Šveicarijos ateities. Buvo nutarta sustabdyti migraciją. Uh, E, Šveic... E, negalima pasmerkti šio laisvo e, demokratiško sprendimo. Jeigu, tarkim, toks sprendimas būtų priimtas Italijoje, kur yra 3 milijonai bedarbių, kur yra daug jaunų žmonių, kurie neturi darbo, daug šeimų skursta, 18 tūkstančių milijonų, 18 milijonų italų kyla pavojų, skurdo pavojus. Ir ką mano italai? Italai mano, kad visų pirma, Italijoje turėtų būti suteikiamas darbo vietos italams. Jiems visų pirma turėtų būti mokamos socialinės, socialinės išmokos, o ne migrantams, kurie atvyksta į Italiją nemokėdami e, jokių mokesčių. 5 milijonai italų neišgali eiti pas gydytą, nusipirkti vaistų, nes neturi pinigų. Taigi ir Italijos piliečiai kaip ir anglai, šveicarai, nebegali toliau taikstyti su ES arogancija, nes nuo to kenčia mūsų šalis, mūsų darbo rinka. Visų pirma, turėtumėm padėti susirasti darbą mūsų šalių piliečiams. Kol tai nebus padaryta, migrantai turi likti nuo šalyje. Aš girdžiu, kaip čia visi svaidosi gražiai žodžiais, kaltiname esame rasizmu, bet ne iš tos pusės yra žvelgiama į šią problemą. Ačiū kolegė Bitsoto. Toliau kolega Klės. Vieną minutę, prašom. Na, šios diskusijos turėjo būti transliuojamos per televiziją, kad rinkėjai savo akimis pamatytų um, autoritarinį ES veidą, kuri nesugeba susitaikyti su demokratiško balsavimo rezultatais. Ne, ponė Konbendit, nėra būtinybės rėkti. E, šio sprendimo rezultatas yra tai, kad šveicarai nori iš naujo primti sprendimą ir patys spręsti, kas turės galimybę įvažiuoti jų šalį ir kokiomis sąlygomis. Ir tai visiškai nesusiję su ksenofobija. Tai yra e, sveiko proto sugrįžimas. Turiu ir kitų gerų naujienų jums. E, būt, kol e, tokie referendumai ne, nebus rengti Flandrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, situacija e, bus tokia pati, o e, šios situacijos rezultatus pamatysite gegužės 25-ąją. Labai ačiū. Baigėsi kalbėtojų sąrašas. Dabar suteiksiu žodį komisarui Andor, Europos komisijos vardu, prašom. Uh, uh, Pirmininkė, gerbiami nariai. kaip daugelis pasisakiusiųjų minėjo, laisvas darbuotojų judėjimas ir laisvė laisvai teikti paslaugas tarp ES ir Šveicarijos egzistuoja nuo 2002 metų. Ir tai yra abipusiai naudinga. Mūsų santykiai su šveicarais yra ilgalaikiai ir glaudus, nes Šveicarija yra Europos širdyje, jį puoselė tas pačias vertybės ir jai iškyla tie patys pasauliniai iššūkiai. Ir jos ateitis aiškiai yra Europoje. Ir dabar Šveicarijos eilė sureaguoti į referendumo pasiekmes. Bet žinoma, mes dirbsime drauge su Šveicarijos vyriausybė siekdami, kad mūsų santykiai pereitų į, į naują etapą, kuris būtų primtinas abiems pusėms. Ačiū. Labai ačiū komisarui Andor. Toliau žodis ponui Kurkulai tarybos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, kaip ką tik pasakė komisijos narys. Santykiai su Šveicarija yra labai seni, jie buvo glaudus ir tvirti. Šveicarija yra viena iš pa, mūsų pagrindinių prekybos partnerių, mūsų ekonomika yra glaudžiai susijusi. Tačiau reikia dar kartą pakartoti, kad laisvas asmenų judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių laisvių. Tai yra vienas iš pamatinių vidaus rinkos akmenų. Todėl mes negalime daryti jokių kompromisų dėl šių pagrindinių laisvių. Jos yra neatsiejamos ir jos turi būti gyventinamos visų mūsų valstybių narių ir valstybių partnerių. Mes be abejo pilnai gerbėme Šveicarijos piliečių nuomonę, tačiau taip pat turime nepamiršti Šveicarijos įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus. Pone pirmininkė, norėčiau priminti labai svarbų dalyką, kur taryba atkreipė dėmesį į tai, kaip neigiamai buvo nušviečiamas spaudoje e, laisvas asmenų judėjimas. Ir tai labai paveikė Šveicarijos referendumo rezultatus. Buvo daug istorijų rašoma apie įvairius sukčius, apie netinkamą turizmą, kuris e, e, prisidėjo prie referendumo rezultatų. Mes, kaip politikai, turime pareigą nesuteikti galimybės ksenofobams ir populistams skleisti tokios informacijos. Tačiau bet kokie kaltinimai turėtų būti paremti konkrečiais faktais ir skaičiais, o ne asmeninėmis nuomonėmis. Dėkui. Ačiū ponas, ponia Kurkulai. Baigėsi diskusija šiuo darbo tvarkės e, klausimu. Aš ponui Golniš norėčiau suteikti žodį pagal mūsų procedūras. Ponas Golniš, aš vis dėlto norėčiau Jums pasakyti, kad Jūs dabar negalite